dėl valstybinių šimtumo tarnybų bendradarbiavimo stiprinimo. Pirmiausia, žodis pranešėjų ponui Dardin, penkios minutės. Merci, Ačiū pirmininkė, gerbimi kolegos. Primant šį sprendimą, Europos Sąjunga sukūrė tinklą tarp valstybinių žimtumo tarnybų, Taip, e, užimtumo kūrimas yra susijęs su užimtumo politika viso Europos Sąjungoje. Tai inicijavo valstybės narės ir tau reikalauja dabartinis e, krizės taupimo sąlygos. Kova su nedarbu ir strateginių tikslų 2020 metų yra e, labai svarbus ir būtina padidinti užimtumą iki 75 procentų. Nedarbo lygis Europoje tam tikrose šalise ir regionuose siekia 25 procentus. Dėl to būtina iniciatyva koordinuoti veiksmus. Šis tikslas valstybinio užimtumo taryba leis imtis iniciatyvos, leis uh, organizuoti profesinius mokin, mokymus, leis įgyvendinti užimtumo politiką. Ir ši iniciatyva leis sumažinti nedarbą įvairiose amžiaus grupėse ir ypač pažeidžiamuose grupėse. Darbo trukmė, kai kalbam apie tą struktūrinę darbą ir socialinės tam tikras klasės, yra ir, ir šios, šios direktyvos tikslas yra apsaugoti pažeidžiamiausias grupės pagerinti darbo rinkos veikimą ES ir integruoti šią rinką. Būtina skatinti E, geografinį mobilumą, užtikrinant sąžiningas vienodas taisyklės. Ir šis tinkslas prisidės prie konkurencijos stiprinimo. E, ir tai patengis tiek darbo ieškančių poreikius, tiek darbdavių poreikius. Tikslas yra kurti tokį tikslą yra plataus užmojo. Čia reikia atlikti tinkamą analizę ir pateikti e, tinkamus sprendimus užimtumo srityje. Visos valstybės narės turėtų sėsti prie bendro stalo ir užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą, užtikrinti bendradarbiavimą su užimtumo e, rinkos dalyviais. Visų dalyvavimas prie dėrybų stalo yra svarbus mūsų diskusijoms. Kaip reikėtų aiškinti tokį tekstą ar tai būtų privalomas ar, lai, ar, ar savarankiškai pasirinkamas toks valstybinių žimtumo tarnybų tinklas. Skiriasi interpretavimas tarybos, komisijos ir Europos parlamento, tačiau įmanoma pasiekti susitarimą, įtraukiant visus, kad visi savanoriškai dalyvautų šiame tinkle. Dėl to Europos parlamentas E, siūlo, siūlo pritarti e, šiam teisės aktui ir įvertinti tą pritinę vertę, kurią sukuria toks, sukuria toks tinklas. Mes sugebėjome sukurti tokį teisinį tekstą, kuris galėtų padėti sutiprinti pasitikėjimą dviejų teisėkūros institucijų. Tikslas skatintų bendradarbiavimą ir iniciatyvą su socialiniais partneriais, nevyriausybės organizacijomis, su vietos institucijomis, su įdarbinimo tarnybomis ir kitomis dalyvaujančiomis šalimis. Toks bendradarbiavimas taip pat reikštų bendradarbiavimą su kitomis ES institucijomis per komisijos sekretarą, per MKO užimtumo komisiją, kuris naudojasi stebėtojo statusu Be to, mes turime stebėti, kad šis sprendimas užtikrintų ne tik bendradarbiavimą tarp visų veikiančiųjų asmenų, tačiau kad leistų šio tinklo veiklą įgyvendinti valstybėse narėse tiek institucinių lygių, tiek nacionalinių lygių, apjungiant visas įdarbinio tarnybas. Šis sutarimas yra geros iniciatyvos, kurią pateikė Europos komisija rezultatas. Taip pat įsipareigojo šį darbą atlikti ir taryba bei Europos parlamentas, siekiant tokio teisės akto, nors ir skyrėsi nuomonės ir išsiskyrė, išsiskyrė požiūris. Ponas Beres taip pat pademonstravo palankumą ir daug prisidėjo ir komisijos saurios tarnybos. Ši priemonė socialinės politikos ES lygių leis, sukurs naują lygmenį kovoje su nedarbu, jaunimo nedarbu ir kova su socialiniu atskirimu. Dėkuoju. Dėkuoju, ponui Darden. Dabar komisijos vardu komisijos narys Andor, prašom. President, honorable members of the Europe Pirminkė, gerbiami parlamento nariai, visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Dardan ir šešėliniams pranešėjams už jų e, darbą, baigiant e, darbą dėl valstybinių žimtumų tarnybų bendratarbiavimo stiprinimo. Svarbu e, paminėti, kad tarnybos yra priemonė kovoti su nedarbu ir sprendimas užtikrins, kad būtų labiau koordinuojama užimtumo politika ES lygmenių. Užimtum, valstybinės užimtumo tarnybos yra pagrindinė priemonė kovojant su nedarbu, stiprinant e, darbo rinką. Yra įvairių ligmenų ir Europos e, semestro kontekste kelios valstybės gavo um, konkrečias rekomendacijas dėl valstybinių užimtumo tarnybų. Ir uh, tokių rekomendacijų bus uh, teikiama ir 2014 um, metais Europos uh, semestro kontekste. Yra um, rekomendacijų ir dėl jaunimo garantijų steigimo. Pagal jaunimo garantiją jaunas asmuo turėtų užsiregistruoti užimtumo tarnyboje ir um, valstybinių užimtumo e, tarnybų tinklas, kuris turi būti įsteigtas pagal šį sprendimą, turėtų įgyvendinti konkrečias iniciatyvas, pavyzdžiui, e, bendrą faktais pagrįstą um, duomenų sistemą e, ir um, dar, dar tarpusavę pagalbą tarp valstybinių užimtumo tarnybų modernizavimas. Mm susijęs e, su užimtumo paslaugomis. Visa tai e, turi pagerinti paslaugas, kurios yra teikiamos ieškantiesiems darbo. Taip pat e, yra pabrėžiama, kad valstybės narės savanoriškai gali dalyvauti šiame tinkle, bet tikriausiai dalyvaus visos valstybės narės. Komisija dažnai kalba apie tai, kad nepritarė teisiniam uh, aiškinimui, kuris čia yra pristatomas ir dėl to komisija parengs savo deklaraciją, išdėstydama savo nuomonę joje, kad būtų e, visiškai aiškiai interpretuojamas teisinis pagrindas ir um, tikimės, kad taryba taip pat uh, pateiks panašią deklaraciją. Teisinis aiškumas yra labai svarbus, bet šiandien svarbiausia yra patvirtinti šį sprendimą ir užtikrinti, kad jis būtų įgyvendinamas. Tai svarbiausia ES piliečiams, tiems, kas ieško darbo, darbdaviams. Uh, E, tai e, svarbu e, siekiant tiekti geras viešasias paslaugas, be kita ko ir užimtumo srityje. Todėl norėčiau paraginti Europos parlamento narius patvirtinti šį pasiūlymą. Dėkoju. Ačiū komisijos nariui Andor. Dabar frakcijų vardu. Pirmiausia, EPP frakcijos vardu ponas Becker. Pirmininkė, komisijos nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už labai veiksmingą ir konstruktyvų bendradarbiavimą. Kartu su juo buvau pagrindinės EPP frakcijos vardu veikęs dėrybininkas. Siūlėme įsteigti valstybinių žimtumo tarnybų tinklą ir mums pavyko tą užsitikrinti taip pat Trišalio dialogo metu pirmininkavo ponia Beres. Tai tikrai yra puikia priemonė siekiant kovoti su nedarbu ir be to galėsime skirti dėmesio ir prevencijai darbo rinkoje. Tai yra papildomas žingsnis, kuris taip pat yra labai teigiamai vertintinas. Svarbu taip pat paminėti, kad visos valstybės narės gali pasimokyti viena iš kitos, bus skleidžiama geroji patirtis. Taip pat jaunimo garantijos turėtų plisti ir mes galėtume šioje srityje vadovautis Austrijos pavyzdžių, Skandinavijos valstybių pavyzdžių. Taip pat, kalbant apie naująjį valstybinių žimtumo tarnybų tinklą, svarbu paminėti tai, kad e, yra nustatyti kiekybiniai ir kokybiniai kriterijai, kuriais remiantis e, bus vykdoma veikla šiame tinkle. Svarbu, kad e, šių kriterijų būtų laikomasi. Taip pat svarbu paminėti Eures portalą, kuriame yra daug e, šimtai tūkstančių skelbimų apie darbą. Svarbu platinti informaciją apie šį portalą, kad jis būtų geriau žinomas. Ačiū. Dabar e, ponia Kostelo, pusantros minutės. Ačiū pirminkė, ačiū pranešėjui už visą darbą nuveiktą ties šiuo pranešimu. Kodėl e, yra 26 milijonai e, nedirbančiųjų, e, įskaitant 100 tūkstančių Dublino regione? Ta priežastis yra darbo vietų trūkumas. Ir dabar reikėtų, žinoma, sutelkti dėmesį į tvarų augimą ir pamiršti apie drastiškas taupimo priemonės. Valstybinės užimtumo tarnybos e, gali e, suvaidinti svarbu vaidmenį šioje srityje ir valstybės narės gali joms padėti, jos turi dirbti kartu, valstybės narės ir tarnybos. Taip pat svarbu gyvendinti jaunimo garantijas. Valstybinių užimtumo tarnybų tinklas e, padėtų numatyti, prognozuoti problemas darbo rinkoje ir iškirsti joms kelią. Svarbu užtikrinti, kad būtų bendratarpiaujama tarp socialinių partnerių, NVO, profsąjungų, kad būtų sustiprintas bendratarpiavimas, kad žmonėms padėtume grįžti į darbo rinką, kad būtų įgyvendinami įvairūs užimtumo projektai ir pasitelkiami įvairūs struktūriniai fondai, visų pirma, socialinis fondas. Airijoje valstybinės užimtumo tarnybos šiuo metu e, labai e, keičiasi, reformuojamos yra ir e, kai asmuo E, kreipėsi į valstybinę užimtumo tarnybą, jis padaro pirmą žingsnį, kad grįžtų į darbo rinką. Todėl norėčiau paremti šį pasiūlymą ir manau, kad visos valstybės narės turėtų e, įsijungti į šį tinklą ir jo, dalyvauti jo veikloje. Ačiū, ponė. Ačiū, ponė Kostela. Ponas Benijan, 2,5 minutės. Ačiū, pirmininkė. Šis sprendimas pripažįsta Europos bendradarbiavimo svarbą užimtumo srityje, ypač tuo metu, kai nedarbas pasiekė rekordinį lygį kai kuriuose valstybės narėse, o kai kurie gyventojai yra įstrigę darbo rinkos uh, užrybėse. Tai galėtų padėti spręsti daugelį problemų, kurios bendros Europos Sąjungoje. Šis tinklas leis keistis informaciją geriausia patirtimi, tai sustiprins dabartinį neformalų tinklą pagerins koordinavimą su kitomis e, suinteresuomis pusėmis, kaip, tokiamis kaip IMCO ir parlamentas. Tai yra naudinga tuo met, kai valstybės narės dėgia ES iniciatyvas, pavyzdžiui, jaunimo garantijų sistemą. E, mokymosi sistema taip pat e, padidins užimtumo tarnybų veiksmingumą, nustatant tas rytis, kuriuose dirbam, dirbama gerai, tinklas rems iniciatyvas, kurios turi palengvinti pereimą nuo švietimo sistemos prie darbo. Ir e, reikėtų paminėti čia ir jaunimą, kuris nedirba ir nesimoko, kad jie pirmieji galėtų patekti į darbo rinką. Taip pat malonu, kad galutinis tekstas mini įgūdžių atitikimą ir e, įgūdžių trūkumus. E, tuos trūkumus nustatyti turi būti prioritetas kad užtikrintume, jog visiems piliečiams sutikėme ne tik e, galimybės ne tik jaunimui, tuos įgūdžius, e, kad jie, su kuriais jie gali vykdy, atitikti rinkos reikalavimus. Tinklas bus naudingas visai Europos Sąjungos, nes galėsime uh, rasti darbuotojus neužimtoms darbo vietoms, o tai padidins ir užimtumą bei judumą. Bendradarbiavimas, kurį tinklas palengvins, padėks pasiekti 20 metų tikslų. Tai yra labai svarbus pozityvus sprendimas ir raginu dėl to visus parlamento narius pritarti jam. Ačiū. Ačiū ponė Benė, toliau ponė Lambert. Ačiū pirmininkė, aš taip pat dėkoju pranešėjui ir kitiems rengusiems šį pranešimą tiesa, kad kalbant apie užimtumo klausimus, apie ko, informacijos kokybės klausimus, tai reikia pripažinti, kad tai turi didelį poveikį žmonių gyvenimui ir turime atminti, kad e, galimybė pasinaudoti aukštos kokybės paslaugomis yra svarbus įtraukties darbo atvarkiai. Taip, mes e, mokomės iš vien, vieni iš kitų e, patirties ir visų valstybių narių įtraukimas yra labai svarbus. Man atrodo, kad ginčiai šiuo klausimu e, buvo visiškai berikalingi, prasidėjo karas dėl kažko, kas yra visiškai suvokiame paprastai sveikų protų. Tačiau mums reikia plėtoti patirtį, reikia žmonėms suteikti geresnę patirtį. Ar tai būtų jaunimo garantijos sistema, ar jaunimo nedarbas, ilgalaikis nedarbas, ar e, pažeidžiamas grupės. Bendradarbiavimas su atitinkomomis e, institucijomis mūsų nuomonė taip pat pagerins tinklo darbą. Tai apims ne tik vietos užimtumo tarnybas, bet ir organizacijas, kurios, pavyzdžiui, atstovauja nedirbančiuosius ar pažeidžiamus darbuotojus. Tikiuosi, kad e, e, nugalėjus prie tos trikdžius e, parengėme kažką, kas yra iš tikrųjų konstruktyvus dokumentas. Ačiū, pana Lambert. Nematau pana Kabrnoko salėje, todėl dabar kalbės pana Zuber. akivaizdu, kad nedarbo problema yra labai svarbi, jį daro neigiamą poveikį daug žmonių, e, jaunimui. Šios problemos sprendimas reikalauja investicijų į technologiją, mokslinius tyrimus, nepakankamą e, išsivystymą, ypač tose šalise, kur nedarbas yra didelis. Tik tai tokiamis priemonėmis galime kurti darbo vietas ir e, užbaigti tą nuolatinį darbo vietų naikinimo procesą. Aš nemanau, kad darbo jėgos siuntimas iš vienos šalies į kitą gali patenkinti sanglaudos poreikius Europoje. Man atrodo, kad tai tik tai padidinis skirtumus, nes atsiras didesnis susiskaudimas tarp didelių galingų šalių ir mažų skurdžių šalių, kurios nieko neturi, tik tai išnaudojimus darbuotojus. Man atrodo, kad sąjungos pasiūlymus reikėtų patvirtinti rytoj. Ačiū, ponė Zuber. Toliau, ponė Saja, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, komisarė, bendradarbiavimas tarp viešųjų užimtumo tarnybų yra labai svarbus, ypač e, susiduriant su sudėtinga užimtumo situacija, tačiau svarbu taip pat atminti, kad užimtumas ir socialinė sauga yra organizuoti skirtingai įvairiose šalise ir tai yra valstybinarių kompetencijos dalis. Tada aš manau, kad vienintelis būnas pasistumėti į priekį yra e, savanoriškų pagrindų, tačiau aišku, kad patir, keitimasis patirtimi mums čia gali padėti, kaip minėjo komisijos narys. Europos jaunimo garantijų sistema, jos įgyvendinimas rodo, kad yra daug erdvės sistemos tobulinimo valstybės narėse. Viešų žimtumo tarnybų veikla, įdarbinant jaunus žmonės, turi būti tobulinama taip pat. Taip pat reikia paminėti ir neįgaliųjų galimybės rasti darbą. Manau, kad tokios pažeidžiamos grupės turi susilaukti pagalbos. kad būtų atkreiptas dėmesys į neįgaliųjų įdarbinimą užimtumo tarnybose. Pagal Europos užimtumo formą daugiausia nuo nedarbo kenčia būtent neįgalėjai. Ačiū, ponė Saja. Toliau, ponė Regner, pusantros minutės. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Zunächst möchte... Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo padėkos komisijos narių už puikų bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Ne vien dėl ne vien šią temą, bet ir kito, kitomis temomis. Labai jums dėkinga. 26 milijonai vyru ir moterų Europos Sąjungoje neturi darbo. Ypač turime prisiminti krizės poveikį jauniems žmonėms. Kai kuriuose šalyse netgi 50 procentų jaunimo nedirba. Tai katastrofiška. Mes per mažai apie tai kalbame. Klausimas yra toks, ką galime padaryti, kovodami su masiniu nedarbu, kaip galime sukurti darbo vietas, kaip žmonėms suteikti darbo. Žinoma, mums reikia didelių, rimtų makroekonominių sprendimų ir mes, kaip socialdemokratai, visada kovojame už tai, kad reikėtų daugiau investicijų skirti jaunimo garantijoms. Tačiau taip pat yra labai svarbu ir tie smulkus, nedideli sprendimai, tai yra stiprint, sustiprintas bendravimas ar valstybinių užimtumo tarnybų. Tai yra viena iš tų kertinių, vienas iš tų kertinių akmenų, kurie yra labai svarbus visame statybos procese. Žinoma, problemų vien šią priemonę mes nesuprasim, neištreisime, tačiau geresnis bendradarbiavimas tarp valstybinių užimtumų tarnybų padės žmonėms lengviau rasti darbo. Tai pagerins galimybės įdarbinti žmonės. Yra labai svarbu įtraukti tos žmonės, kurie geriausiai žino situaciją, darbdavius, profsąjungas ir taip toliau. Dėkoju. Ačiū, ponė Regnė. Pusantros minutės, ponė Jatslavecka. Panie Przewodniczący. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, ES iniciatyva buvo formalizuoti valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimą, sukuriant tinklą. Ir tikrai verta tai palaikyti. Tokio sprendimo nauda apima platformos sukūrimą, platformos, kurie būtų keičiamasi geriausia patirtimi. Valstybės narės naudoja labai įvairius modelius ir labai skirtingas e, užimtumo tarnybas. Turime skirtingus priemonių rinkinius, taip pat skiriasi ir teisinė sistema tarp valstybių narių. Dėl to buvo neįmanoma iki šiol sukurti europinę darbo rinką. Tačiau mes galime išbandyti įvairius skirtingus modelius, įvairius darbo būdus e, valstybinių užimtumo tarnybų. Dėl tokio tinklo mes galime pasimokyti iš kitų padarytų klaidų, galime pasirinkti tokius sprendimus, kurie tikrai pasirodė esą tinkami. Tokia bendradarbiavimo platforma yra puikus sprendimas. Žinoma, nėra tokios platformos, kur būtų galima uh, į kurią būtų galima įtraukti visas paslaugas. Bet toks pasiūlymas galiausiai suteikia galimybę spręsti problemas. Visą tai užtikrins geresnę darbo rinkos sanglodą tarp valstybių narių Europos Sąjungoje. Ačiū. Ačiū, ponia Jaslovetska. Toliau ponas Koferatė, vieną minutę. Grazie, Ačiū, pirmininkė komisijos nary. Yra gerai žinoma, kad darbo vietos gali būti kūriamos tuomet, kai yra skatinamas ekonomikos augimas. Ir būtent viešasis, vieš, viešojo sektoriaus investicijos stimuliuoja privataus sektoriaus investicijas ir tai sukuria konkurencingumą mūsų regio, regionuose. Ir taip pat yra užmesgamas ryšys tarp pasiūlos ir paklausos, šalinant esamas kliūtis, kai norima patekti į darbo rinką, ypač tarp jaunimo. Visa tai yra svarbus dalykai, vienas kitą papildantis dalykai. Ir aš manau, kad valstybinio užimtumo tarnybų bendradarbiavimo stiprinimas yra naudingas dalykas. Manau, tai turėtų būti privaloma visiems, kurie tame dalyvauja. Manau, kad visiems turi būti aišku, apie ką mes čia kalbame ir ką reikia padaryti. Aš manau, kad einame tinkamų kelių ir reikia drąsiai toliau juo žengti. Ačiū, ponė Koferati. Toliau periname prie spontaniškų pasisakymų. Pone Paulis, kita kalbėtoja. Uh, Dėkuoju, gerbiamas pirmkė pavaduotų. Kai kalbam apie užimtumą ir kai kalbam apie sprendimus, dažnai užmirštame, kad užimtumas yra kūriamas ne vyriausybių ir ne valstybinio agentūrų, o kitų žmonių, žmonių, kurie kūrė verslą ir kūrė galimybės verslai aukti. Ir daugybė kliučių užimtumui didinti yra valstybių narių lygių. Reikia imtis tuo lygių veiksmų, siekiant garantuoti, kad ne tik tai suteiksime išteklius ir, ir įgūdžių žmonėms, bet taip pat ir garantuosime, kad tie įgūdžiai atitiks konkrečius gana aukštus standartus. Jeigu suteiksite žmogui, duosite žmogui žuvį, jisai prasimaitins vieną dieną, jeigu žmogi, išmokysite jį žvejotis, prasimaitins visą gyvenime. Labai svarbus yra jaunimo e, nedarbos. Būtina suteikti žmonėms žinių, įgūdžių ir užtikrinti, kad e, tie žmonės galėtų gauti pagal savo įgūdžius darbą. Mums reikia realių rezultatų. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju ponui Krauli. Baigėme spontaniškus pasisakymus ir suteiksiu žodį komisijos nariui Andor. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, dar kartą dėkuoju pranešėjui, ponui Darden už jo indėlį tariantis e, su taryba dėl valstybinių užimtumo tarnybų sprendimo. Šiandien kalbėjome apie šį pasiūlymą, turėdami omenyje didelį nedarbo lygį Europos Sąjungoje. Tačiau šiandien susidurime ne tik su dideliu nedarbu. Es e, yra labai įvairi, netgi poliariškai įvairi, kalbant apie užimtumą. Jeigu važiuotume per tokią šalį kaip Austrija arba per tokį regioną kaip Bavarija, pastebėtume, kad šiuose šalise, regionuose užimtumo prasme viskas yra gerai ir valstybinės užimtumo tarnybos prie to yra prisidėjusios be abejo. Kita vertus, yra nemažai šalių, ypač ehm, eurozonos periferijoje, kurios susiduria ir šiandien su daugeliu problemų. Ir tai e, yra ne tik dėl e, valstybinių žimtumo tarnybų silpnumo. Dažniausiai tai yra visas kompleksas problemų. Taigi reikia ieškoti tinkamo sprendimo, kad e, rastume, kad išspręstume šiandienos problemas ir rastume galimybių padidinti investicijas. Taip pat turėtume siekti geresnio darbo rinkos veikimo ir tam reikia geresnių valstybinių užimtumo tarnybų. Naujas valstybinių užimtumo tarnybų tinklas padės e, padidinti šių e, tarnybų darbo veiksmingumą, įgyventinant e, tarpusavio pagalbos iniciatyvas ir projektus. Prieš dviejus metus kovojant su recesijos pasiekmėmis buvo patvirtintas naujas užimtumo e, paketas e, ir šiandien daugeliu žmonių darbas užsienyje yra vienintelis trumpalaikis nedarbo sprendimas dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, e, dėl kalbos mokėjimo, dėl kitų dalykų galime tikėtis, kad e, darbo judumas dar padidės ir svarbu, kad žmonės galėtų pasinaudoti savo judėjimo laisvę Europos Sąjungoje. Tačiau būtų neteisinga manyti, kad šiame pasiūlyme kalbama tik apie darbo judumą. Pavyzdžiui, e, jaunimo garantijų įsipareigojimo įgyvendinimas ir kitų įsipareigojimų įgyvendinimas taip pat priklauso nuo valstybinio užimtumo tarnybų veiklos, kai kuriuose valstybėse narėse ir būtent todėl šiandien svarstomas pasiūlymas yra toks svarbus ir todėl, manau, jį reikia paremti. Dėkoju. Ačiū komisijos nariui Andor. Dabar e, dar kartą suteiksiu žodį ponui Darden pranešėjui. Ačiū, pirmininko, gerbiami kolegos, Sustiprintas kovojimas su nedarbu ES lygių įgyvendinimas programų skirtų padėti jaunimui yra labai svarbus. Tai buvo primta šiose diskusijose. Aš noriu padėkoti įvairiems pasisakiusiems asmenims už jų paramą. Dėl pakeitimų, kurie buvo pateikti balsavimu, aš siūlau nepritarti jiems, nes mūsų kompromise slypi visa dvasia mūsų susitarimo. Iš tiesų yra svarbiausia, kaip pabrėžė mūsų komisijos narys, kad tos priemonės būtų patvirtintos šios kadencijos parlamente ir kad toks tinklas galėtų kuo greičiau pradėti savo veiklą. Ačiū. Dėkuoju kolegai Darden. Baigiame šią diskusiją. Balsuosime rytoj 6 valandą. Ir e, šiandien 6 e, valandą Pratesime darbą balsuodami. Dabar pertrauka iki šeštos.